balsuoti yra rezoliucija dėl Rusijos. Ypač Estono Kochverio, Oleho Sencovo ir Aleksandro Kolčenkos atvejus. Man buvo pranešta, kad ponas Brokas norėtų padaryti pareiškimą. Uh, that, A, jūs norėjote pasisakyti dėl Azerbaidžiano. Gerai. Na kągi. Ką? Man pasakė tik bum. Amendamentul 3 prin ridicare de mâini. Pen... Trečiasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau, pirmasis ir antrasis pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie rezoliucijų projektų. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad perdėme prie kito punkto. Tai yra rezoliucija dėl Angolos. Vyks dabar vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie rezoliucijos dėl Azerbaidžano. Ir ponas Brokas norėtų pasisakyti. Prašau, ponė. Ich glaube, dass äh, niemand bezweifelt, äh, dass Aserbaidschan. Aš nemanau, kad e, kas nors nepritartų tam, kad mes kritikuotume Azerbaidžaną dėl to, kad jis nesilaiko žmogaus teisų. Manau, kad ši iniciatyva yra gera. Tačiau manau, kad e, kad šiuo metu komitetuose yra e, kalbama apie kai kurių dokumentų ratifikavimą. Ir kalbame apie strateginių dokumentų ratifikavimą. Ir Europos parlamento komitetai turėtų turėti teisę nagrinėti šios klausimus. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų nepamiršti, kad, kad tokio pobūdžio rezoliucijos turėtų būti nagrinėjamos labai didžiai komitetuose. Negalima da, tokių dalykų skirtinti skubos tvarka. Jeigu mes taip smerkime Azerbaidžaną, turėtume taikyti ir panašias, lygiai tokią pat kritiką adresuoti ir Rusijai, ir Kinijai. Ir kartais tokie skuboti sprendimai gali būti uh, nenaudingi mums. Todėl aš siūlyčiau nu, nuimti šį punktą, iš, išimti jį iš mūsų darbo tvarkės. Ponas Brokas pateikė pasiūlymą. Ar kas nors prieštarauja tam pasiūlymui? Jis... Ja. Francamente, Domnul Presidente, non ho capito la proposta se la proposta era. Pone pirmininkė, Aš nelabai supratau tą pasiūlymą. Ar siūloma išbraukti kai ką iš rezoliucijos, ar siūloma tiesiog išbraukti pačią rezoliuciją? Nes jei kalbame apie konkrečius punktus, tuomet galima būtų tiesiog leisti visiems balsuoti taip, kaip jiems atrodo teisinga. O jei kalbame apie tai, kad balsavimas būtų atidėtas, tuomet mes, manau, turėtume e, leisti e, visam parlamentui priimti sprendimą dėl to, kaip reikėtų dabar elgtis. Dėkoju. Kiek aš supratau, ponas Brokas paprašė, kad būtų pakeista darbo tvarkė. Ir todėl aš norėjau ir norėčiau, kad frakcijos dabar pasakytų, ką apie tai mano. Ar jūs pritarite šiam pasiūlymui, pana Lunačiak? You, Ačiū, ponė pirmininkė. Du dalykus noriu pasakyti. Pirmiausia, kiek aš suprantu, keisti darbo tvarkė dabar nėra įmanoma. Taip man išaiškino procedūrą taisykl, e, taisyklės. Nepasinu, kad EPP nori, kad būtų atidėtas balsavimas. Be to, EPP dalyvavo darybose. Taigi per dėrybas galima buvo da, kai ką išsiderėti, be to yra numatyta balsuoti dėl atskirų uh, pakeitimų dalių. Ir manau, kad uh, jūs galite teikti pakeitimus žodžiu. Todėl mano frakcija pasisako prieš tai, kad būtų atidėtas balsavimas ir prieš tai, kad uh, būtų dabar išbraukiami kokie nors punktai iš rezoliucijos, bet be abejo galima teikti pakeitimus žodžiu. Domnul Brock. Pone Brokai. Na kągi, papra, būtų, būtų tikrai gerai, jeigu šiam parlamentui būtų leista pačiam priimti sprendimą. Galima atidėti, manau, balsavimą. Darbo tvarkė kartais uh, galima keisti. Ir žinome iš patirties, kad kartais galima prašyti, kad balsavimas dėl kokio nors punkto būtų atidėtas. Tai neprieštarauja mūsų taisyklėms. Ir jei mes nuspręsime, kad reikia atidėti balsavimą, galime jį atidėti. Ir galėsime per kitą plenarinę sesiją balsuoti dėl šio dokumento. Manau, kad tai būtų paprasčiausia. Mes norime norime parengti tokį dokumentą, kuriam galėtų pritarti Europos parlamento dauguma. Ir mes nenorime smerkti tiesiog Azerbaidžiano taip e, e, tušiai, negalime per savaitę tiesiog kažką parengti. Aš manau, kad mes galime prašyti, kad parlamento nariai priimtų sprendimą dėl to ir atidėti balsa, balsavimą. Prima posibilitat. Na kągi, tuomet mes turime dvi galimybės. Pirmiausia, mes galime išimti šį punktą iš darbo tvarkės Bet tai nėra geras variantas, nes mes kalbame apie skubos tvarkas svarstytinius klausimus. Antras variantas būtų mums pakeisti. Pakeisti darbo, darbo tvarkę. Bet tam turėtų pritarti visos frakcijos. Matau, kad viena frakcija prieštarauja tam, kad būtų keičiama darbo tvarkė. Ponas Marijos.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 yra pranešęs, kad mes prašysime, kad būtų atidėtas balsavimas. Aš, todėl aš manau, kad mes tiesiog turime dabar balsuoti dėl to, ar atidėti balsavimą dėl šio punkto ar ne. Mai am, mai am doi colegi, uh, doamna Valencia. Pone Valenciano, dar nori pasisakyti, ar ne? Vă rog, vă rog, dacă am ascultat... Sí, președinte. Coleg prašau tvarkos, nes jeigu mes le, leidome kažkam pasisakyti, turime leisti ir kitiems pasisakyti. Aš manau, kad po to, kai vyko diskusijos dėl skubos tvarkas svarstytinų klausimų, reikia balsuoti dėl parengtų rezoliucijų. Kitaip e, mes prarasime, pakenksime savo re, reputacijai. Mes turime šiandien balsuoti tam, kad apgintume visų, kas pasisako už žmogaus teisės ir laisvę, teisės Azerbaidžiane. Un attimo, io, io voglio rispondere all'onorevole. Ponas Korau, minutėlė. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Brokas. Uh, Jis kalbėjo iš esmės, kad čia reikėtų atsižvelgti į politinę situaciją ir liktai tuomet tokiu atveju taisyklės negalioja. Ir jis sakė, kad labai sudėtingus, sudėti, sudėtingus politinius klausimus turėtų svarstyti komitetai. O juk mes kalbame apie žmogaus teisės Azerbaidžiane, bet juk galima būtų lygiai taip pat elgtis ir su Rusija, pavyzdžiui, ar ne, tyliai kažkur kažką pasvarstyti taikomi yra skirtingi standartai. Dabar tikrai turime balsuoti. Pone Harms. Doamna Harms este ultima care a cerut și după aceea. Pone Harms yra paskutinė kalbėtoja ir po to aš pasakysiu jums, kaip mes elgsimės. Tai dėl posėdžio vedimo tvarkos. Aš supratau, kad, parla, kad pirmininkas pasakė, kad pagal taisyklės mes negalime po to, kai įvyko diskusijos dėl skubos tvarkas varstytinų klausimų, kai buvo pateikti rezoliucijų projektai, kad mes negalime po to nebalsuoti dėl rezoliucijų. Todėl aš manau, kad pono Broko prašymo tiesiog negalima patenkinti. Aš tą supratau, ponė pirmininkė, iš to, ką jūs sakėt. Janum, va trebui să vot. Mes kalba eina apie kalbame apie rezoliuciją skubos tvarka ir dėl jų balsuoti reikia. Vienintelis dalykas, ką galima padaryti, tai pakoreguoti darbo tvarkę, bet tam reikalinga visų politinių frakcijų parama. Konsensuso nėra, dėl to periname prie balsavimo. Kągi, balsuojame. Septintas punktas. Keliant rankas. Prašau. Septintas punktas. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Pone Brok, manipuliuoti čia ne, negalima. Jokių manipulacijų. Taigi dar kartą, dar kartą balsuojame, balsuojame dar kartą. Septintas punktas, dvi dalys, balsuojame keliant rankas. Kas už pirmąją dalį? Prašau pakelt rankas. Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Dabar antras pakeitimas. Keliant rankas balsuosime, kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad atmesta. Tikriname. Balsuome elektroniškai dėl antrojo pakeitimo. Votul este închis. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Atmetama šis pakeitimas. Dabar periname prie trečiojo pakeitimo. Balsuosime keliant rankas, kas už. Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Dabar priminis tekstas, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis. E, tikriname pirmąją dalį, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Vartinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 18 punktas pirminis tekstas. Keliant rankas balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 19 punktas. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 22 punktas. Čia yra žodinis pakeitimas siūlomas. Pone Šakė siūlo šį pakeitimą. Prašau, pone Šakė. Ačiū, aš nenoriu vilkinti balsavimu, tačiau norėčiau šį beitą pataisyti tam, kad Odirmisija stebėti rinkimus nebūtų teisingai nušviesta, tiesiog paskutinį sakinį siūlau užbraukti 22 punkte. Ačiū. Este cineva împotriva acestui... Ar yra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuojame. Taigi balsuojame dėl šio pake, punkto su pakeitimais. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. M Konstatuojamoji dalis, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl, dėl viso projekto rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė. Norėčiau patikrinti. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trecem la următorul punct pe agenda. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo – migracija ir pabėgėliai Europoje. Šeštas pakeitimas – varnis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktas punktas. Dvi dalys. Abi dalys bus vardinių balsavimų balsuojamos pirmoji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šeštas punktas. Trys dalys. Vardinių balsavimų visos dalys. Pirmoji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintas punktas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtas punktas. Vardinis balsavimas. Prašau. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Taip pat dar yra žodinis pakeitimas, kurį siūlo ponė Koraca Bilta 11 punktui. Prašau, ponė Koraca Bilta. Aš labai trumpai esu įsitikinusi, kad visi pritars labai paprastam pakeitimui 11 punktui. Gale kur kalbama apie bendros prieglobščio sistemos įgyvendimą. Atsižvelgti, atsižvelgti į geriausius vaiko interesus. Štai tokį siūlau pridėti. Tokią formuluotę. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja tokiam pakeitimui? Ne. Kągi, tuomet balsuojame su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Gerai, tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Čia balsuojame dėl 11 punkto. 11 punkto. Kartosime balsavimą, kad visiems būtų aišku. Taigi, dar kartą sakau, dabar balsuojame dėl 11 punkto su žodiniu pakeitimu, kurį pasiūlė ponė Koratsa. Pone Koratsa, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kad paaiškinote, jo kalba neina apie 11 pakeitimą, kalba eina apie 11 punktą rezoliucijoje, kuriam ir pasiūliau šį žodinį pakeitimą. Balbame, kal, balsame dėl štai ko. Atsižvelgti į geriausius vaiko interesus. Tokį siūlau pridėti priedą prie to punkto. Ar jūs norit, kad aš visą punktą perskaityčiau dabar? Pirmininkas, man atrodo, kad visi žino, koks yra to, turi, to punkto turinys. Tuomet balsuojame elektroniškai dėl 11 punkto su ponios Koraca Bild žodiniu pakeitimu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 12 punkto. Prašau balsuoti. Vertinis balsavimas. Mane informavo, kad vertėjai tikriausiai suklydo. Încă o dată și pentru interpreți și pentru toți. Tai dar kartą visiems, įskaitant vertėjus, norėčiau pasakyti, kad kalba eina apie 12 punktą, 11 pakeitimą. Balsuojame vardiniu balsavimu. Dėl 12 punkto 11 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Votul este. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar dvyliktas pakeitimas. Prašau, kas už? Keliam rankas. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Tryliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Pirmas punktas. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Balsuojame elektroniškai tuomet. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Keto, keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Penkioliktas punktas. Pirminis tekstas. Dvi dalys. Vardinis balsavimas. Pirmoji dalis balsuojam, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. Antras pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. J konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. Trecem la rezoliucija privind Orientul Mișlociu. Pereiname prie rezoliucijos dėl vidurio rytų. Dėl darbo tvarkos. And the, the members for this late intervention. There was an attempt to negotiate buvo įtemptos dėrybos ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pirmą pakeitimą. Noriu atkreipti parlamentarų dėmesį tai, kad tai ECR pakeitimas, kuris yra labai pavojingas. Čia kalbama apie dvi valstybės dviem tautom. Iš esmės tai yra tautų valymas. Aš noriu priminti nariams, kad 20 procentų Izraelio piliečių yra yra Izraelio piliečiai ir aš noriu atkreipti parlamentarų dėmesį į šį pakeitimą. Reikia nepakengti parlamento e, įvaizdžiui. Nu, dėkoju. Din, din, din punct de vedere politic pot să înțeleg. Iš politinio požiūrio taško aš suprantu, ką jūs norite pasakyti, tačiau aš nesuprantu, uh, atsižvelgianti tai, kad yra darbo tarkos taisyklės, kodėl jūs taip vėlai pateikėte e, tokį pasiūlymą. Aš, mes negalime su juo sutikti. Taigi, e, viskas aišku. Taigi, prašau balsuoti dėl pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikęs, atmesta. Norite pasitikrinti, prašau elektroniškai. Votul este închis. Abțineri? Nimeni. Deci, respins. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Norite pasitikrinti, prašom elektroniškai. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas originalaus teksto, e, tekstas, dvi dalys, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra šio punkto dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašau balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Avem situația din Belarus. Dabar pereiname prie situacijos Baltarusijoje. Originalaus teksto šeštas punktas, dvi dalis, pakeliant rankas dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vardinis balsavimas dėl pirmo pakeitimo. Prašau balsuoti. Tul este închis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar dėl visos rezoliucijos prašom pakelti rankas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Avem raportul Lope Fontanie privind antreprenoriatą. Toliau Lope Fontanie pranešimas dėl socialinio verslumo ir socialinių naujovių kovojant su nedarbu. 19 punktas, originalus tekstas, dvi dalis. Prašau pakelti rankas, kas už pirmą dalį, kas prieš. Susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 20 punktas, originalus tekstas, dvi dalis, pakeliant rankas, prašau, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22. Dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 29. Dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 31. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 33 punktas, 3 dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 44 punktas dvi dalis pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 50 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. 51 vardinis balsavimas dar kartą, prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. M konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Tulies tenkis. Balsuoti baigiame. priimta. Raportul Dlabajova, crearea unei... Dlabajovos pranešimas dėl konkurencingos, konkurencingos ES darbo rinkos sukūrimo 21 amžiuje. Pirmas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom. Votul este închis. Respins. Balsuoti baigiame atmestą. Antras punktas. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Sulaiko priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Kis. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. Originalus tekstas prieš trečią punktą, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniškai. Penkis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintas punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, keliant rankas, kas už. Kas prieš. Susilaiko priimta. Ir vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Prašau balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. 13 punktas 3 dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečioji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 punktas 3 dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis kas už kas prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septynioliktas, trys dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pasitikriname. Prašom balsuoti elektroniškai. Nkis. Balsuoti baigiame. Priimta. 19. Kas už? prieš susilaiko priimta. Dar kartą 19, originalus tekstas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 28, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 29, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 38 Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. 49 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 52 dalis. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis kas už kas prieš susilaiko priimta. Gerai, galim pasitikrinti elektroniškai, prašau. Kis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penkiasdešimt pirmas. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 54 dvi dalis, pirmoji dalis vardinių balsavimų, prašom. Votul este închis. Adoptat. A doua parte. Balsuoti baigėme. Priimta antroji dalis, kas už kas prieš susilaiko priimta. 57 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 59 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 67 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Votų Jankys. Balsuoti baigiame. Atmesta. 72 dalis už pirmą dalį kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. E, pasitikrinkime elektroniškai, prašom. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. Prieš 71 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta. 71 vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Prieš penkis. Balsuoti baigėme. Priimta. 73. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Tu įdaiskys. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Septyniasdešimt ketvirtas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 81 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Gerai pasitikriname, prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 82. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. Pats, prima parte, cine este pentru? 84 dalis, pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. 85. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Atmesta. 86 trys dalis ir dėl visų vardinės balsavimas. Prašom balsuoti dėl pirmosios dalies. Penkis. Balsuoti baigime. Priimta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Votul este închis. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečioji dalis. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 92 dalis, pirmoji dalis, kas už. Susilaiko priimta antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 96 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 97 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 98 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Prieš penkis. Adoptat. 101. Patvirtinta. 101 punktas vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 102 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau 106 pastraipa iš keturių dalių ir dėl visų dalių balsuosime vardiniu būdu. Taigi prašau balsuoti dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar antroji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau trečioji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta ketvirtoji dalis, prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 113 pastraipė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau antroji dalis, antroji įtrauka, kas už prieš susilaikė patvirtinta, šeštoji, kas už prieš susilaikė patvirtinta, aštuntoji už prieš susilaikė patvirtinta. C konstituojamoji dalis, iš trijų dalių pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti, pirmoji dalis pirmiausia. Votulės tenkis. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau F konstatuojamoji dalis iš dviejų dalių. Pirma, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. H konstatuojamoji dalis. Gerai. Gerai, gerai, pirmiausia pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl F konstatuojamosios dalies, antrosios dalies. Kas už? O, atsiprašau, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. H konsultuojamoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trecem acum la raportul Crisogonos. Gerai. Toliau periname prie Krizogonos pranešimo. Tai yra prie pranešimų dėl 30-osios ir 31-osios 30 31 metinės ataskaitos dėl ES teisės taikymo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta devintasis Kas už? Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuojame dėl devintosios pastraipos antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 39 pastraipa, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėkuoju kolegai.